Good afternoon, everybody. Labą dieną visiems. Gerbiamas ministrė pirmininkė, e, visimas komiteto pirmininkė Makavan, Pavel Pok, e, aplinkos komiteto pirmininkė, kolegos, ponios ir ponai. Labai džiaugiuosi pasveikinti darnaus vystimosi tikslų šalininkus Europos parlamente, e, kurie dažnai visą laiką buvo pasirengę kovoti už vystamąjį bendradarbiavimą, žmogaus teisės, pasisakant už e, demokratijos vertybės, solidarumą, teisingumą, lyčių lygybę ir žmogaus teisų pagarbą. Kaip žinote, ES lozungas yra vieningi įvairovėje. Jis puikiai atspindi jūsų darbą kaip e, dar darnaus vystimosi tikslų šalininkus, kaip žmonės iš įvairių žemynų. Šiandien yra svarbi diena. Šį rytą kartu su kitais ES institucijomis pasirašėme naują Europos vystimosi konsensusą Tai yra stiprus politinis signalas pasauliui. Tai reiškia, kad Europa yra pasiryžusi įgyvendinti ir siekti 2030 metų darnaus vystimosi darbo atvarkę. Ir ta, už tai aš noriu pakalnuoti Lidai Makavan ir visai darybų komandai iš Europos parlamento. Ačiū už jūsų darbą, už jūsų atsidavimą. Mūsų naujas požiūris skirtas vystimus į pagrindinį pagristas penkiais tikslais - žmonės, planeta, klėstėjimas, taika ir partnerystė. Tarsiu keletą žodžių apie juos. Kai dėl planetos norime aiškiai pasakyti, ES yra iki galo atsidavusi kovai prieš klimato kaitą ir, ir toliau laikysis ir gyvendins Paryžiaus sustarimą nepriklausomai nuo to, ar čia dalyvaus ar ne, nedalyvaus Junktinės Amerikos valstijos. Noriu pabrėžti paktą sunt servanda. Jeigu yra sustarimas, reikia jo laikytis. Kai dėl žmonių mes turime gražinti žmogų ir jo orumą į mūsų veiksmų centrą. Su tikslas visada turėtų būti e, mūsų piliečiai. Dėl klestėjimo turime skirti e, daugiau tradiciniai e, vystimos veiklai, įtraukiant pilietinę visuomenę ir e, verslą. Taip galima stiprinti investicijas, skurti naujų verslininkų. Ir galiausiai dėl taikos reikia pabrėžti ir saugumo ašį. Prioritetas būtų konfliktų prevencija. Tam turime nugalėti du iššūkius - švietimas ir jaunimo nedarbas. Jaunimo nedarbas Milijonams e, jaunuolių neduoda galimybių įgyvendinti jų potencialą ir jie e, pakliūna į konfliktų ir terorizmo pinklės. Todėl turime investuoti į švietimą, nes tai yra iš anksnės sąlyga tiek žmonėms, žmonių, tiek ekonominiam vystimuisi. Ir e, jūsų dalyvavimas čia yra labai svarbus. Manau, kad jūsų dalyvavimas, jūsų darbas vykdant 30 metų darbo atvarkę yra būtinas siekiant sėkmės. Galite paskliauti Europos parlamento paramą ir taip pat e, visą Europos parlamento pirmininko paramą. Labai ačiū. Ir dabar noriu suteikti žodį Norvegijos ministrė pirmininkė, pirmininkė ponė Solberg. Uh, Europos parlamento pirmininkė, Gerbėjai ponai ir ponios, gerbėjai Europos parlamento nariai, dėkoju ponui Tajaniu už tai, kad jis surengė šį susitikimą, kuriame mes kalbame apie darnaus vystimuose tikslus. Šis renginys parodės, kad šiame darbe turės dalyvauti visi, Europo, visi parlamento nariai. Tai yra labai svarbu, jei mes norime gyvendinti nustatytus darnaus vystimuose tikslus. Visi politikos lyderiai turi dirbti lab, atsidavę šiam darbui. Mes be abejo dirbame savo šalise, bet kartu turime skatinti ir ES ir ES institucijų atitinkamus veiksmus. Taigi šis renginys yra nepaprastai svarbus. Pane pirminkė, netrukus po antrojo pasaulinio karo pabaigos mūsų pastangos sukurti taiką sukūrė Junktinių tautų organizaciją. Junktinės tautos buvo sukurtos ne tam, kad žmonija patektų dangun, rojun, bet tam, kad mes išgelbėtume, apsaugotume žmoniją nuo pačios savęs. 1951 metais Europos plieno ir anglijas bendryje buvo sukurta, tai buvo ES pradžia. Tuomet buvo galvojama apie tai, kad reikia bendromis jėgomis valdyti bendrus plieno anglijas išteklius tam, kad karas nebegalėtų pasikartoti. Europos integracija tikrai davė labai daug naudos mūsų žemynui. Jis sustiprino tai, kad demokratija ir klėstėjimą Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Taigi, tam, kad galėtume apsaugoti žmoniją nuo pragaro, Mes turime nuolat dirbti. Demokratiją ir taiką reikia ginti kiekvieną dieną Europoje ir kitur. Bendradarbiavimas su jungtinėmis tautomis ir regiono ninėmis organizacijomis yra šiandien svarbesnis nei kada nors anksčiau, nes gyvename pasaulyje, kuriame vieni priklausome nuo, vieni nuo kitų ir susidurime su bendrais iššūkiais. Klimato kaita, migracija, agresyvus ekstremizmas. Ir tai yra iššūkiai aktualūs mums visiems. Gera žinia yra ta, kad mes turime bendrą politinę programą. Darnaus vystimosi darbo tvarkė, kurią patvirtino 193 valstybių vadovai bendro, uh, e, Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje 2015 metais. Ir ta darbo tvarkė nurodo mums kelią, žengdami kuriuo galėsime kurti uh, uh, da, uh, darnų vystimasi. Visos Europos šalis, įskaitant ir manąją, yra įsipareigojusios dirbti tarptautinių lygmenių, kad galėtume įgyvendinti šios tikslus. Mums dar reikia paraginti skurdžiausiai gyventi šalis dirbti aktyviau. Reikia padėti toms šalims, ypač toms, kurios susiduria su konfliktais ir gaivalinėmis nelaimėmis. Negalime leisti, kad vaikai nesimokytų, kad žmonės neturėtų darbo ir neturėtų vilties. Kaip mums visiems yra žinoma, Migracija kelia didžiulių iššūkių Europai. Ir mes turime suderinti savo pastangas kontroliuoti savo sienas su būtinybė gerbti žmogaus teisės. Negalime pamiršti ir savo tarptautinių įsipareigojimų. Be to, ES turi būti suinteresuota išsiaiškinti, kodėlgi tiek daug žmonių pasirinka labai sudėtingą, pavojingą kelią Europos link, kodėl jie nori palikti savo uh, gimtinę. Ir mes žinome iš dalies, kodėl taip yra. Tai yra tai dėl to, kad jie savo šalyse nemato jokios vilties, jokių ateities perspektyvų. Mums reikia daugiau bendradarbiavimo, daugiau investicijų, daugiau integracijos ir daugiau priekybos, o ne mažiau priekybos. Ekonominis protekcionizmas tikrai nėra tinkama politika ji negali pasiteisinti, ji, ji nesuveiks nei Europoje, nei kitur. Taigi, baigdama, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad darnaus vystimosi tikslai tai yra savotiškas žemėlapis. Žemėlapis pasaulio be skurdo ir klimato atšilimo link. Kai kam atrodo, kad tai bus sunku gyveninti, bet aš manau, kad jeigu mes visi suteksime savo pastangas, pasirinksime teisingas politinės priemonės, galėsime pasiekti tuos tikslus. Mums reikia juos pasiekti. Mums reikia bendrauti tarpusavį. 193 šalis e, prisijungia prie šių darnaus vystimosi tikslų. Ir tai reiškia, kad 193 valstybių parlamentai ir kitos institucijos turės daryti viską, kad juos įgyvendintų. Cituodama da, Europos veikėją ir politiką Vaslavą Havelą, galiu pasakyti, neužtenka turėti tik viziją, reikia imtis veiksmų, reikia dirbti tam, kad galėtume žengti į priekį. Taigi dabar, kreidamas į Jūsų Europos parlamento narius, aš norėčiau paraginti Jūs, paraginti visus kitus Jūsų partnerius su, susitelkti su ir dirbti intensyviau tiek jūsų šalyse, tiek Europoje, siekiant Europai svarbių tikslų ir tikslų, kurie yra svarbus vis, visai žmonijos ateičiai. Dėkoju. Much, Ačiū poniai Solberg už pasisakymą. Tikrai labai malonu dirbti kartu su jumis ir diskutuoti tais klausimais. Mes esame nekartą susitikę Esame diskutavę įvairiais klausimais ir štai dabar labai džiugu diskutuoti tokiu klausimu, kuris aktualus mums Europos ir jūsų šaliai. Su Europos parlamentu ir jūsų šalimi vyksta taip, tikrai puikus bendradarbiavimas. O dabar valdžią perdodu į geras rankas. Dabar pirmininkaus. Pone Linda Mekavan, štai jums perdodu valdžią su visais jos atributais. Ačiū, kad priminėte mums dar kartą tvaros vystimosi tikslus kad priminėte apie tai, kaip svarbu Europą laikyti savo įsipareigojimų aplinkosaugos srityje, klimato kaitos srityje, nepaisant pasikeitusios JAV politikos. Kolegos, prieš pradėdami mūsų diskusiją darbo grupėje, kadangi uh, mūsų svečių grafikus pakoregavo transporto kamščiai mieste, uh, e, noriu pasakyti, kad turime video medžiagos, kurią pasižiūrėtume. Tai yra ta medžiaga, kuri parodytų, kiek jie svarbus yra tie tikslai ir kaip svarbu mums prie jų dirbti. Tad pasižiūrėkime. We can be. We must be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 So, colleagues, you, you saw the message. Kolegos, matėte, kaip reikia pasakoti visiems apie darnaus vystimo tikslus, kad visi žinotų tos 17 tikslų. Dabar turime problemą. Mūsų svečiai, kurių aš ieškau, E, vis dar nerandu, girdėjau, kad jie turėtų būti netoliese, e, bet e, jų vis dar nėra. Turbūt jie užstrigo transporto sraute. Dabar, jeigu leisite, padarysime kelių minučių pertrauką. Ministrė pirmininkė sako, kad policijos palyda yra, aišku, daug geriau ir todėl man pavyko pirmai anksčiau čia atvykti. So, Ministra pirmininkė maloniai sutiko at, dabar atsakyti į klausimą. Ir aš norėčiau užduoti pirmąjį klausimą. Kaip jūsų šalis rengėsi įgyventi darnaus vystimosi tikslus? Dažnai kalbėdamas su kolegomis nacionalinėje vyriausybėje sužinau, kad žmonės žinojo, kas yra tūkstančio tikslai, kurie buvo skirti besvystančiom šalims daugiausia. O naujai tikslai taikomi ir mums. ES dalyvaus aukšto lygio formą Liepos mėnesį ir praneš, kaip jai sekasi siekti tų tikslų. Gal jūs galite papasakoti, ką daro šios rytėje Norvegija? Na, praėjusiais metais mes per Junktinių tautų pirmąją sesiją patikėme savo ataskaitę, ką padarėme Norvegijoje. Na, aišku, mes tos tikslus suskirstame į dvi dalis tai yra globalizuotus, tarptautinius tikslus, kurių siekime, mes dirbame su kitomis šalimis, tai yra dalis mūsų užsienio ir vystimosi politikos. Ir kai kurie yra mums ypač įdomus, pavyzdžiui, klimato kaita, miškininkystė, turime programą, už kurią mes mokame tam, kad E, atogražų miškai išliktų, pritraukiame vis daugiau šalių, kad jos dalyvautų šiame darbe. E, mes didiname savo veiklą okeanų klausimais, e, nes šalis, kuri turi 8 kartus dėsnę vandenų teritoriją negu žemės, tai miškai, vandenys mums ypač svarbus, taip pat žuvų ištekliai, vandeninų švara Tai yra labai svarbus klausimais tarptautinėje darbo tvarkėje. Na ir taip pat mes sakame, vykdome toliau vystomasias programas, ypač daug dirbame e, mergaičių švietimo, lygių lygybės klausimais. Tai yra tos sritis, kurios mums atrodo labai svarbios ir kur mūsų nuomonėme mes galime padaryti šiek tiek daugiau. Na, o nacionaliniu lygmeniu mes e, kiekvienai ministerijai paskiriame dalį darbo e, ties, su kiek, dirbant su kiekvienu tikslu ministerijos uh, ministerijos nusprendžia, kokių tikslų e, siekti. Globalių tikslų yra 17, tačiau potikslių tokių yra 161 ar 169 užduotis. Ir pačios ministerijos nusprendžia, kurių užduočių vykdymos jiems imti. Mūsų patirtis e, mergaičių, moterų sveikatos, gimdyvių sveikatos rytyje yra gera. E, tačiau protinė sveikata, psichinė sveikata nebūt, nėra tokia gera. Jeigu pažvelgsime norvegus po žiemos slidinėjimo čempionato, tai visi yra laimingi. Tačiau e, šiaip 500 žmonių iš 5 milijonų kasmet nusižudo. Protinė sveikata yra problema. Jaunimas meta mokyklą. Labai dažnai tai yra susijęs su protinė sveikata, problemas šeimose. Taigi tuos klausimus mes turime e, analizuoti kaip mūsų vystimosi tikslus vystimas klausimus. Na, o DVT visas šalis padaro besivystančiomis šalimis, nes yra kiekvienoje sričių, kur mes užduočių, mums mes tų tikslų nepasiekime. Taigi mes tai darome sistemingai per skirtingas ministerijas, bandome nustatyti, kokio, kuriuose srityse turime dirbti daugiau, kad uh, užtikrintume galimybę pa, tų tikslų pasiekimui. Yra daug, labai daug darbo. Pavyzdžiui, neligybė. Nors esame trečioje vietoje pagal, neliby, pagal neligybę, visgi yra, yra daug e, jėgų, kurios didina neligybę. Ir turime sistemingai kovoti prieš tai. Reikia nuolat nepamiršti švietimo programų, imigrantų klausimų, nes būtent imigracija dažnai didina neligybę, nes daug sunkiau gauti darbą, užtikrinti pajamas, jeigu nemoki kalbos, net, nes neturi pakankamo išsilavinimo ar tokiu lygmeniu, kurį gali panaudoti darbo rinką. Taigi, sitingai mes tai darome ir aš tikiuosi, kad dauguma šalių tai daro ar darys Jeigu taryboje salėje būtume paklausę, kiek šalių tai daro, e, kai kuriuose šaliuose DVT, manoma, yra vystimosi tikslai. E, be mūsų dviejų komiteto su aplinkos saugos komitetu nedaug kas e, žino, kad kas tai yra tie DVT, kokia yra darbo atvarkė be Paryžiaus sustarimo, be klimato. Ir šios klausimus reikia uždavinėti ir mūsų pačių ministerijose ir komisijoje, kur reikia klausti, kas kiekvieno direktorate yra atsakingas šios klausimus. Ne tik vystymo aplinkos direktorate yra, turi būti atsakingų žmonių. Ar kas dar turi klausimą? Prašom. Well, we... Dėkoju. Ačiū, kad atvykote į parlamentą. Mes laikome Norvegiją savotiškai ES dalimi. Europos dalimi tai tikrai. Aš manau, kad nereikėtų kalbėti taip kugliai, nes aš manau, kad Norvegija yra tvaraus vystimos tikslų požiūrį viena iš toliausiai pažengusių šalių ir yra daug to įrodymų. Ir iš tikrųjų puiku, kad jūs nurodote, kur dar turite situaciją pagerinti. Aš esu iš Belgijos. Mes esame ta šalis, kur daug transporto kamščių, Tačiau, na, suprantu, kad turite problemų dėl e, psichinės veikatos. Lygiai taip pat yra ir Belgijoje. Mes turime daug valstybės rūpinimus žmonėmis ir kartai žmonės ne, vis dėlto turi sveikatos psichikos sveikatos problemų ir čia pagalbos yra netiek daug. Reikalingas, aišku, holistinis požiūris. Štai kai žvelgiate į valdysenos klausimus ES. Linda šiek tiek paminėjo šį aspektą ir man tai kelia susirūpinimą. Kaip galėtume užtikrinti, kad šiuo atveju mes kalbame ne apie, apie gerų intencijų sąrašą, kad ES visi tie tikslai bus įgyvendinti. Man atrodo, mums pavyks, mes turime tam tikrą metodologiją, kaip tą daryti likusioje pasaulio dalyje, bet kaip patiems ES tai atlikti, mes turime mažiau praktikos. Iniciatyva, apie kurią šiandien kalbu, yra puikiai, Envirdeve komitetai susitinka. E, tvarus vystimusi tikslai apima visus mūsų komitetus jame parlamente, visus e, direktoratus Europos komisijoje. Ir man atrodo, kad dar kol kas nėra valdysenos plano, kaip visą tai gyvendinti. Jūs esate iš šalies, kur ta valdysena jau yra numatyta. Gal e, ta, ta, tas valdysenos planas nėra tobulas, bet jis joks toks yra. Ką jūs galėtumėte mums patarti? Ar mums reikia gal specialaus e, komisaro posto, gal reiktų kažkokios kitos struktūros, kad būtų galima tuos tikslus įgyveninti ir atlikti to įgyvendinimo stebėseną ES. Ačiū. Galėt... Gal, gal kolegos kiti dar turėtumėte klausimų ar pastabų, kuriuos norėtumėte užduoti poniai premjeriai? Ne, tada suteiksim galimybę atsakyti. Atsakymas. Manau, kad vienas iš iššūkių yra tai, kad kai kas iš to tvaraus vystimusi tikslų nėra ES kompetencijos ryties dalykai. Pavyzdžiui, pažiūrėkite švietimą, į sveikatos apsaugos klausimus. Netaip lengva yra e, tiesiogiai spręsti tuos klausimus tiek iš Europos parlamento, tiek iš Europos komisijos pozicijų. Tačiau viskas, ką ES daro ir kur ji yra kompetentinga, taip pat juk yra susijęs su tvaraus vystimosi tikslais. Tad e, svarbu rasti, kaip dirbti tose srityse, kur yra mūsų atsakomybės srities klausimai. Galbūt mes, važiuoju, aplinkos saugos srityje ar, ar kitose srityse galime priimti labai rimtus sprendimus. Ir situacija nėra tokia bloga, bet e, toliau artimiausius 10, 15 ar 50 metų bus tik geriau. Na, mums pavyko, taip pat ne viskas buvo tobula iš pradžių, bet paskui situacija pasikeitė. Pavyzdžiui, kai jūs kautė su terorizmu, jūs jų kalbate iš karto, tuo pat metu ir apie įtraukę visuomenę. Kaip e, suderinti tas dvi funkcijas, kovas su terorizmu ir įtraukios visuomenės kūrimą. Žmonės uh, juk atvyksta iš, į mūsų šalis iš kitur, kur jų kultūrinis pagrindas visai kitas, visuomeninės tradicijos visai kitas. E, Norvegijoje irgi buvo rasta tų žmonių, kurie e, vykdė teroristinius išpolius, bet jie turi kai kurie iš jų kriminalinę praeitį, jie jau, jie, jie turi, to, jie, jie galimai buvo įsitraukę į tai gerokai anksčiau. Tad štai, man atrodo, Dusariausias iššūkis, kalbant apie tvaros vystimosi tikslus, yra tas, kad mes turime užtikrinti, kad visose administracijos lygmenyse jos bus atsižvelgiama. Jūs negalite pasakyti, štai į šį klausimą skreipsim didesnį dėmesį ir viską gerai atliksime puikiai, o kitur dėmesio nekreipsim. Visi dalykai yra susiję tarpusavyje. Europos konkurencingumas, jaunimo klausimai. Visa tai yra tvaraus vystimosi tikslai. E, Taip pat tvarus vystimus tikslas paima ir normalių, gerai apmokamų darbo vietų kūrimą, kokybiškų darbo vietų kūrimą. Taigi, kaip užtikrinti, kad bus kombinavimas tarp darbo vietų kūrimo ir profesinės kvalifikacijos suteikimo, kad žmonės baigę mokslus rastų darbą. Ir manau, kad e, dėl tvaraus vystimusi tikslų darbo tvarkės gali kelti vairių klausimų, bet manau, kad ES e, gali į tuos 17 klausimų rasti daug atsakymų tuos klausimus, ypač į 16. Tai yra gera valdysena, tai yra atvirumas, skaidrumas, tai yra pagarba pilietiniai visuomeniai, tai yra e, spaudimo sumažinimas daugelį šalių šiandien. E, taip pat e, svarbu užkirsti kelią korupcijai. Turiu pasakyti, kad pasaulis turi pakankamai išteklių išspręsti socialiniams problemams jeigu mums pavyktų tinkamai kovoti su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Tai štai. E, pamatysite, kad, e, na, yra būdų su visais tais dalykais tvarkytis. Dėkui, pirmininkė, ačiū. Ir toliau, man atrodo, visi dar tebėra transporto kamštyje. Mirjam daly nori klausyti. Na, dirbsit jūs viena, sako pirmininkė, kadangi visi kiti dalyviai vėluoja. Ačiū ponė Solbert, kad atvykote pas mus. Ačiū, ponė premjerė. Iš tikrųjų labai puiku buvo išgirsti jūsų kalbą, girdėjom jūs paminint e, sveik, e, psichinės sveikatos svarbą. Ne kartą susidaro toks įspūdis, kad neva daugelį valstybių narių tai nėra prioritetinės rytis, tam neskiriama pakankamai dėmesio. Tai yra, ir pakankamai daug yra tokių šalių. Jūs sakėte, kad Norvegijoje jūs pastebėjote, kad 500 žmonių nusižudo kas metų, gyventojų skaičių šalyje 5 milijonai. Tai aš noriu pasakyti, kad tai yra tik aisbergo viršūnė, nes šita problema yra daug platesnė, negu gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Na, puiku, kad jūs paminėjote ir susijojote psichinę sveikatą su mergaičių švietimu ir su migracijos problemomis. Aš manau, kad sąsajos yra labai tvirtos tarp šių dalykų ir tai nepakankamai pabrėžiama, apie tai nepakankamai rimtai kalbama, kaip turėtų būti. Kaip jūs savo šalyje išdėstote prioritetus, kokią vietą tarp jų užima psichikos sveikata, kai kalbate, ar tai yra svarbi sveikatos apskritai politikos dalis. Uh, Ar tai siejama su migracija, su mergaičių švietimu, kaip jūs apskritai sudarote politikas šioje srityje. Antras dalykas. Kai mes kalbame apie tvarus vystimosi tikslus, klimato veiksmai ir kova su klimato kaita tampa prioritetas. Norėčiau užgirsti jūsų nuomonę į įvykius, kuriuos išgirdome iš JAV dėl Paryžiaus susitarimo. Taip pat, ką Jūs manote apie e, klimato politiką Europos Sąjungoje. Kaip Jums atrodo? Kaip atrodo tos svarbiausios politikos? Toks kaip pavyzdžiui politikos, kurios yra labai svarbios klimatos kaitos rytyje, ar našta apdalyjamas į teisingai, ar jums atrodo, kad tos politikos yra tinkamos, ar Paryžiaus sutarimas padės išspręsti svarbiausius susitarimus, jeigu šalis, kurios įsipareigojo susitarimus vykdyti, laikys savo įsipareigojimų. Ačiū. Uh, Pradėsiu nuo psichikos sveikatos. Uh, psichikos sveikata yra vienas iš mano vyriausybės prioritetų. Daž, šios problemos, e, tai yra psichosveikatos problemos, dažnai yra susijusios su pignaudžiavimu įvairiomis medžiagomis - alkoholiu, narkotikais. Ir mes sakome, kad šiems klausimams, šioms problemams reikia skirti kur kas daugiau dėmesio netgi dabar nei a, kitoms sritims. Ir dirbti reikia visur, ligoninėse pavyzdžiui. Ir ligoninėse gydytojai turi parodyti, kad vis daugiau lėšų ir dėmesio yra skiriama tam kovai su uh, piknaudžiavimu įvairiomis medžiagomis. Aš manau, kad tai toks požiūris tikrai pasiteisina. Antra. Mes dirbame su savivaldybėmis. Ir vyriausybei da, bendradarbiauti su savivaldybėmis kartais yra sunku. Nes visi suprantame, kad savivaldybės yra stiprios dėl to, kad jos yra savarankiškos. Bet mes turime bendrą kovos su, piknaudž... su piknaudžiavimu medžiagomis veiksmų planą. Ir pagal tą planą yra numatyta skirti papildomą finansavimą toms savivaldybėms, kurios užtikrina gerą darbą šioje srityje ir kurios dirba su tais asmenimis, kurie po, a, nėra ligoninėse. Kartu su tomis partijomis, kurios remia mano vyriausybę, mes taip pat susitarėme parengti veiksmų planą dėl jaunimo sveikatos, nes mes matome, kad uh, Jaunimo sveikatos problemos paumėjo pastaruoju metu ir šią problemą spręsti reikia numatyti konkrečias priemonės. Ir mes pradėjome nuo to, kad, pavyzdžiui, mokyklose šiandien dirba slaugės, specialūs darbuotojai, kurio, kurie gali pat, suteikti patarimus ir paramą moksleiviams. Ir vėlgi čia mes labai glaudžiai bendradarbiavame su savivaldybėmis. Čia kalba eina apie labai praktinį darbą. Reikia labai aiškiai apibriežti savo prioritetus. Visi mano šalyje ir, ko gero, visoje Europoje sąjungoje pirmiausia susidurime su rizika susirgti kokią nors psichikos lyga. Ir jei jums nėra suteikiama pagalba ankstyvojoje stadijoje, po to tos problemos tik tai umėja. Ir jas spręsti pasidaro labai sunku. Aš nežinau, kodėl taip yra. Gal, šios, gal psichinė psich, e, sveikata pasidarė tokia labai trapi dėl to, kad mūsų visuomė, dėl mūsų visuomenės a, e, problemų, dėl to, kad mes esame pažangus technikos rytyje, dėl, gal dėl streso, gal dėl mūsų šilaikinio gyvenimo būdo, nežinau. Bet. A, e, Bet turime padėti žmonėms ir čia aš manau, kad mes tikrai turime sutelkti savo pastangas. Dar vienas dalykas, apie kurį jūs kalbėjote, klimato kaita. Aš tikrai pasisakau už Paryžiaus susitarimus. Aš manau, kad mes turime juos įgyvendinti. Gerai, taip suprantame, šiandien JAF nusprendė pasitraukti iš tų susitarimų, bet aš manau, kad mes turime vis dėlto juos išsaugoti. Ir aš manau, kad Nepaisant visko ir jungtinėse tautose, atskirose, atsiprašau, jungtinėse Amerikos valstijose, atskirose valstijose vis dėlto jau susiformavo požiūris, kad reikia mažinti išmetamų, išmetalų skaičių. Priekyba apivartiniais taršos leidimais. Ši sistema turi veiksmingai veikti. Aš manau, kad svarbu yra ją patobulinti ir, kiek aš suprantu, jūsų parlamentas tą supranta. Dėl tų sektorių, kurie nepatenka į ETL prekybos sistemą, mes šiuo metu rengiame susitarimą su ES ir mes tikimės spręsti susidariusias problemas. Mums reikia mažinti emisijas tose sektoriuose, kurie dabar nepatenka į ETL sistemą. Tai pirmiausia yra transportas ir žemės ūkis. Ir žemės ūkės sektoriuje labai sunku yra ką nors keisti. Suprantame, kad žemės ūkis mus aprūpina maistu, mes stengiamės e, valgyti mažiau, bet e, dėja politikas negali liepti žmonėms e, valgyti mažiau ir valgyti kitaip. Taigi tai reiškia, kad mes turime dabar daugiau dėmesio skirti pastangoms transporto sektorėje. Šiandien, pavyzdžiui, mes esame numatę uh, mažinti mokesčius uh, elektra varomiems automobiliams ir tikimės tai paskatinti piliečius važinėti būtent uh, tokiais švariais automobiliais. Ir taip mes tikimės iki 40 procentų sumažinti išmetimus tose sektoriuose, kurie nepatenka į ETL prekybos sistemą. Mes tikimės, kad mums pavyks, pavyks gyveninti visus savo įsipareigojimus iki 2030 metų. Ir šiandien aš matau, kad darbas dirba sparčiai ir gan efektyviai. Heidi Hautala. Dėkoju, man yra nepaprastai malonu matyti šioje salėje Šiaurės šalies e, ministrė pirmininkė. Aš norėčiau jūsų paklausyti apie vystomą bendradarbiavimą. Aš manau, kad e, Norvegijos e, vystomojo bendradarbiavimo politika yra labai gera. Ji pagrįsta labai aiškia strategija ir jūs taip pat labai daug pinigų skiriate šios politikos, šiai politikai gyvendinti. Taigi, ką jūs patartumėt mums, kaip galima būtų geriau pasiruošti finansuoti darnaus vystimas tikslų įgyvendinimą ir kaip galima būtų susijęti vystomą bendarbiavimą, finansavimą su uh, migracijos kontrolę ir gal net karinių gebėjimų tam tikrose besivystančiose šaliuose stiprinimu. Taip, kai mes kalbėjome apie tai nesnevykusioje konferencijoje Europos parlamente, mes daug kalbėjome apie tai, kad kaip galima būtų konkrečiai mažinti skurdą besivystančios šalyse. Iš tikrųjų, tai yra sudėtingos problemos ir aš manau, kad labai svarbu yra nepamiršti, kad uh, Jei nėra užtikrintas saugumas, tuomet vargu ar galėsite padėti skurde gyvenantiems žmonėms. Taigi saugumas yra nepaprastai svarbus, kai kalbame apie vystamojo bendradarbiavimą, nes be jo nieko nepasieksime. Reikia visuomet galvoti apie tai, kaip galima būtų padėti tiems, kam pagalba labiausiai yra reikalinga. Ir būtent tokių Taip reikėtų pirmiausia siekti tų 17 tikslų. Aš manau, kad vystimosi niekas negali primesti. Šalis pati turi vystytis. Ir to turi siekti šalies politikai. Turi būti gyvenima tokia politika, kuri skatintų vystimasi. Ir aš manau, kad mes galime tik padėti. Padėti e, tiems politikams, uh, kuriems rūpi vystimasis. Turime juos paremti. Arba galime padėti e, kritinėmis aplinkybėmis. Taip pat galime e, padėti šalims stiprinti savo švietimo sistemas, nes aš susitikinusi, kad, e, kad jei žmonės turi prieigą prie įsilavinimo, jie įgys anksčiau ir vėliau tuos įgūdžius, kurie padės jiems įveikti skurdą. Kita problema yra, kad dažnai naudojamos sistemos nėra, nėra tinkamai gyvendinamos, nėra pasiekiami užsibriežti tikslai. Skiriami yra tik tai pinigai toms beskristančiams šalims. Ganos prezidentas, su kuriuo šiandien bendravau, pasakė man, kad jo šalis yra nustačiusi savo aišku tikslą. Jie nori tapti nepriklausomi nuo finansinės paramos. Aš manau, kad yra nepaprastai ambicingas siekis. Besivystančiose šalise labai dažnai yra daug įvairių išteklių ir jei toms šalims pavyktų užtikrinti skaidrų jų valdymą, įveikti korupciją, tuomet jos galėtų tikrai labai gerai pasinaudoti savo uh, įvairiais ištekliais. Tik aš manau, kad reikia stiprinti tų šalių institucijas. Ir darnaus vystimosi tikslai uh, yra holistinio pobūdžio ir tai yra nepaprastai gerai. Aš manau, kad pagalba padėti kitiems yra įmanoma, bet ta pagalba pasiteisins tik tuomet, jei uh, tos šalies, kurią jūs teikite pagalbą vyriausybė, įgyvendina įvystimasi orientuotą politiką. Tik tuomet jie tos vyriausybės investuos į švietimą. Taigi negalima padėti toms šalims, kuriuose nėra susiklošiusi tą pagalbą priimti tinkamą terpę. Really good... Ministra pirmininkė, jūs mums puikiai įrodėte, kodėl būtent jūs mes pasirinkome būti viena iš iš DVT šalininkų pirmininkė. Taigi noriu padėkoti, nu, noriu padėkokime ministrai pirmininkiai už tai, kad jie atsakė į klausimus apie tai, kaip jos šalis siekia e, darnaus vystimosi tikslų. Mūsų svečiai patyrė Odisėją Briuselėje jiems užtruko kažkiek, kol jie pakliuvo čia, tačiau džiaugiamės, kad jie pagaliau pas mus atvyko. Ir prieš pat jums atvykstant mes kalbėjome apie DVT, pažiūrėjome ir šio kartais e, filmą apie DVT ir kalbėjome taip, kad per vystymosi dienas buvo pasirašytas naujas vystymosi konsensusas ir jis tapo ES teisės, teisės, teisinės sistemos dalimis. DVT dabar tampa vis svarbesni, kai matome, kad kyla iššūkių daugia šališkumui. Aš buvau Kopenhagoje, buvau tuomet nusivylusi, Paryžiaus sustarimas buvo pasirašytas, o dabar matome, kaip JAV atsitraukia Tačiau mes e, girdėjome, kaip e, ministra pirmininkė ir mūsų pirmininkas pasakė, Europa ir toliau sieks Paryžiaus trimo įgyvendinimo. Ir su debatė tas pats, reikia ne tik kalbėti, bet ir imtis veiksmų. O Norvegija puikiai pademonstravo, kaip tai daroma. Taigi, toliau nedelsdama, pradėsiu pirmąją e, diskusiją. Ir jeigu profesorius Saks jau pasirengęs, jau atsipūtė po tos netikėtos kelionės aplink Briuselį, E, tai pasakysiu, kad džiaugiuosi, kad džiaugiamės, kad esame jūs čia. E, jūs daugelis jų pažįstate, jūs pažįstate profesorius Zaksa, jis yra Kolumbijos universiteto programos e, direktorius. Taigi norime išgirsti iš jūsų, kaip jums atrodo šis procesas plėtojasi. Labai ačiū, man visada malonu ir didelė garbė lankytis pas jūs. Prašom skambinti bet kada. DVT darbotvarkė yra ypatingai svarbi. Junktinės valstijos kol kas daro pauzę, nes mes esame beprecedentėje keistoje politinėje situacijoje. Tikėkite, kad tie, kurie esame kitoje Atlanto pusėje, mes tenksime palaikyti viską, kad politinė situacija būtų geresnė, nes ji dabar yra baisi, pavojinga ir neprimtina. Tai mes stengsime sudaryti viską. Tuo tarpu pasaulis turi eiti į priekį. O Europa turi suvaidinti labai didelį vaidmenį darnaus vystimos srityje, inventorizuojant tai, kas yra pasiekta, siekiant tų tikslų. Tai Europa yra regionas, kuris yra nuėjęs toliausiai šiuo keliu. Ir Man atrodo, kad ši darbo tvarkė apskritai labiausiai atspindi Europos vertybės, nes tai yra regionas, kuris jau labai seniai siekia trijų tikslų - ekonominio klėstėjimo, socialinės įtraukties ir aplinkosauginio tvarumo. Tačiau Europoje taip pat yra nemažų iššūkių, kuriuos reikia nugalėti. Ir tuomet Europos vaidmuo likusioje pasaulyje dalyje taip pat yra labai svarbu. Tarsiu keletą žodžių apie e, kiekvieną iš jų. Europoje svarbiausias iššūkis, mano nuomonė, nepaisant tų, su kuriais darojatės kasdien, tai yra ekonominis valdymas, e, kadangi įvairios šalis auga skirtingai, bet e, bendras svarbiausias iššūkis yra energetinės sistemos transformacija, nes tai yra susijęs su klimato kontrolės klimato kaitos kontrolę, tai yra dekolonizavimas. O svarbiausia, ką pasakysiu čia, nepakanka turėti tikslų, reikia plano. Ir nepakanka turėti 28 nacionalinius planus, reikia vieno visos Europos plano. Nes mums reikia tinklo, reikia, kad atsinaujinti energiją iš vienos Europos dalies tekėtų į kitą. Saulės šviesa prie Gėjo jūros turi padėti Šiaurės Europai. Šiuo metu tokio tinklo neturite, kad galėtumėte dalytis atsinaujančią energiją visoje Europoje. Tradiciškai Europos energetikos politika buvo konsensuso siekimas tarp 28 šalių, remiantis 28 nacionalinėmis politikomis. Žinau, kad sunku, bet jums reikia visos Europos plano Kaip ir jungtinės valstijos turi sujungti savo trijus potinklius, kad turėtume nacionalinį tinklą. Ir jeigu ne, nebūtų ta beprotiška politinė situacija dabar, mes kalbėtume apie tai, kaip e, pastatyti perdavimo linijas, kad būtų galima vėjo energiją perduoti iš vakarų į rytus ar e, saulės energiją iš e, piet, išvežti vakarių kitur. Ar kaip e, perduoti hidroenergiją iš vienos dalies į kitą. Tai yra planas, kuris reik, e, apjungtų visą žemyną, 50 valstybių. Tai yra būtų svarbiausias. Svarbiausia mintis, kurią norėčiau perduoti ir jums turite parengti pakankamai e, protingą Europos planą, kad matytumėte, kaip, ko, kaip bus perdodama atsinaujantį energiją. E, gali būti skirtumų. Vienos šalis naudoja branduolinį energiją, kitos ne, tačiau visa Europa turi turėti tinklą, kuris būtų darnus, tvirtas, dekarbonizuotus. Iki, iki 50 metų turime pasiekti gilų dekarbonizavimą, nes nepasieksime nieko, ką esame pažadėję. Mano nuomonė, tai yra didžiausias Europos iššūkis, kai kalbam apie DVT. Skaičiau, dar vienas susijęs iššūkis yra susijęs su žemės valdymu bioįvairovė, krizė viduržėme jūroje, kuri yra labai rimta. Todėl DVT 14 ir 15 yra svarbus. Šią prasme, mano nuomonė, tai yra puikiai klestinti pasaulio dalis, nors kartais e, tokia nesijaučia. Tai yra pasaulio dalis arčiausiai esanti šių tikslų, tačiau aplinkosauginių tikslų integravimas tik tinkamai, ne žodžiais, o realiai. E, na, aišku, jūs tai darote, bet nepakankamai organizuotai kol kas. Jūs esate vadovaujantis pasaulio regionas, tačiau kol kas tai darote nepakankamai organizuotai, per daug e, nacionaliniais pagrindais, o ne europietiškų pagrindų. Toks būtų mano pagrindinis e, pagrindinė rekomendacija. Kai kalbam apie Europos vaidmenį pasaulyje, tai jis turi būti daug didesnį negu iki, negu iki šiol. Nes akivaizdu, kad e, sistema po gyvavusi po antrojo pasaulinio karo nustojo gyvuoti. Era jau dabar kita. Aš nesakyčiau, kad tai yra E, karas su e, Atlanto toje pusėje esančia valstybė. Ne, mes turime savo karą, mes tą problemą išspręsime. Tačiau idėja, kad Europa gali apseiti be užsienio politikos, kad ji gali pasikliauti vien tik NATO, tai manyčiau nerimta. Europai reikia griežto užsienio politikos balso. E, jūs buvote viktimizuoti Junktinių Amerikos valstijų. E, tie pabėgėliai, kurie atvyksta pas jūs, atvyksta iš Afganistano, Irako dėl JAV veiksmų tame pasaulio dalyje, dėl to, kad e, Junktinės valstijos, Prancūzija ir Junktinė karalystė įsiveržė į Libiją. Jums reikia tvirtos užsienio politikos, nes Būtent tai, ką, ką, ką, ką aš sakiau, destabilizuoja Europą. Tai yra JAV politikos pasakmės. Dabar JAV nori pradėti karą su Iranu. Na, argi, ar jūs juokauja, ar neturime nepakankamai problemų e, be tų Twitterio žinučių kasdien? Dabar kalbam apie karo skatinimą. O kur Europos balsas? kuris pasakytų, ne, baikite, sustokite. Aš manau, kad čia Europos vaidmuo kaip didžiausios e, pasaulio integruotos rinkos ir vairaus darnaus vystimas lyderės turi būti daug garsesnis. Čia nereikia kalbėti apie alijansą su keistu vaikinu kitoje Atlanto pusėje, kuris yra nenuspėjamas ir kuriam šie klausimai visiškai neįdomus. Mums reikia Europos, kurie būtų konceptualiai, ideologiškai, emocionaliai, vertybių pagrindų natūrali lyderė. Ir ji turė, turėtų daug garsesnį nepriklausomą balsą. Gerai, kągi tai reiškia? DVT yra galimybė spręsti problemas. Nes tie tikslai yra dėlionė, sakome, kad tai yra Europai labai svarbus tikslas, ketvirtas tikslas, tai yra visuotinis e, vidurinis mokslas, jo užtikrinimas. Kodėl tai svarbu? Nes 1,3, 1,2 milijardo žmonių Afrikoje dabar yra į pietus nuo jūsų. Afrikos gyventojų skaičius pasieks 4 milijardus e, žmonių pagal patinę tendenciją, jeigu kiekviena mergaitė nepradės eiti į mokyklą netrukus to jau pat. Taigi, jeigu nebus švietimo pokyčių, Afrika patirs demografinę neįmanomybę ir taip pat ir Europa. Todėl ketvirtasis tikslas yra užduotis, myslė, kaip užtikrinti e, vidurinį mokslą, visuotinį vidurinį mokslą Afrikoje kiekvienam vaikui, kai tuo metu mokyklos baigimo e, e, koeficientas yra 25 procentai. Tikslas sako, kad per 13 metų reikia nuo 25 procentų pasiekti 100 procentų mokyklos baigimo e, koeficientą. Ar tai įmanoma? Taip. Jeigu gali nuskristi į mėnulį ir grįžti, tai įmanoma ir nusiųsti kiekvieną vaiką į mokyklą. Ar tam reikia plano? Reikia, taip. Ar toks planas egzistuoja? Ne. Ar Afrikos šalį gali pačios savaime tai leisti? Ne. Aš paskaičiavau. 20 kartų skaičiavau. dirbdamas įvairiausiose jungtinių tautų organizacijos. E, Norvegijos vyriausybė finansavo Brauno komisiją skirtą švietimo. Jie sako, kad mums trūksta 14 milijardų dolerių per metus. O kas tada rimtai į tai žiūri? Kas pasakytų, na gerai, turime finansavimo trūkumą, reikia plano, kaip tą trūkumą panaikinti. Niekas. Tai ką mes dirbame šį darbą, bandome suprasti, bandome numatyti biudžetą, e, paskelbti, kokie svarbus yra tikslai, o po to planą kaip tai pasiekti neturime. Taigi yra daug pigiau pasiekti tų tikslų, negu vien tik apie juos kalbėti. Nes jeigu jų nepasieksime, tai vyks, e, jau vyksta įvairiausi baisus dalykai ir jų tik daugės ir blogės. Ir jeigu būtų švietimo ministras euro Afrikai, kuris pasakytų, turime finansavimo trūkumą, kaip e, jį panaikinti, turėtume planą. Tačiau, ką aš galiu pagalvoti, arčiausiai to, kad komisija kartu su Afrikos komisija turėtų pasakyti, kad tam, kad įvykdytume ketvirtą e, tikslą, reikia pasiraitoti rankovės ir greitai Europa teikia daug paramos, tačiau nėra nukreipta tinkamai spręsti konkrečias problemas. Ir mano rekomendacija būtų, tai tikrai yra patarimas rekomendacija, rimtai pradėti žiūrėti į šios tikslus. Paprašy, paklauskite jūsų komisijos narių, kaip bus siekiama tų tikslų, ypač jūsų artimoje kaiminystėje koks turi būti mūsų vaidmuo, kokios yra spragos, kokie trūkumai, kaip juos panaikinti. Ir pabaigai pateiksiu vieną pastebėjimą, kuris, manau, yra čia labai svarbus. Esu anksčiau naudoję tokią analogiją. E, šiandien, kai prezidentas Kennedy 1961 metais pradėjo Menulio programą, Jis nesakė, būtų puiku, jeigu turėtume kosmoso programą. Jis nesakė, o, menulis, būtų įdomu ten apsilankyti. Jis ten jį nesakė, skriskime į menulį ir grįžkime saugiai į žemę. Jis tiesiog pažodžiui pasakė, iki šios dešimtmečio pabaigos nusiųskime žmogų į menulį ir sugrąžinkime jį į žemę. Jis pateikė tikslą ir grafiką. Po to JAV išleido daug pinigų, 500 tūkstančių žmonių į darbo NASOje, įskaitant grafinės bendrovės. Ir per aštuonerius metus, e, po aštuonerių metų, Nilas Armstrongas jau vaikščiojo po minulį. Tai yra programavimas pagristas misija. Numatai grafiką, numatai tikslus ir atitinkamus žingsnius. NASA buvo kiečiausia institucija pasaulyje. Geriausi pasaulio inžinieriai sakė, turime grafiką, kaip jį gyvendinti. Čia mums e, reikia to paties, kai kalbame apie DVT. Turime grafiką e, viduriniam mokslui, jo universalumui. Turime grafiką, kurį mums suteikė gamta, ne mes patys, dekarbonizuoti E, mūsų planetą. Nes tai, tas anglės e, kliūtis yra fizinė. Taigi, aš kasdien maldauju visų pašnakovus, kuriais, kuriais kalbu, kad reikia rimtai žiūrėti į mūsų tikslus. Turime grafiką, turime numatytą biudžetą ir turime daryti, kad jau pasiektume. Pasaulis gali būti puikia vieta. Saugus, daug darnesnis, daug teikingesnis ir produktyvesnis, jeigu į šios tikslus rim, žiūrėsime rimtai. Ačiū. Um, thank, thank, thank you, Professor Sachs. This morning, UNESCO, the BBC. Dėkuoju, profesoriau. BBC kanalo žiniomis uh, UNESCO duomenys rodo, kad, kad e, švietimo skirtas finansavimas mažėja Afrikoje. Jūs kalbėjote apie tai, kad Europa turi rodyti lyderystės pavyzdį. Ir aš esu iš šalies, kuri visiškai e, ne, e, nepateisinama nusprendė pasitraukti iš ES ir todėl aš jaučiu ypatingą pareigą perduoti žodį kitam mūsų svečiui. Prašau. Taip, man labai malonu yra kalbėti ir iš tikrųjų tu buvai mano mentorė, kai pradėjau dirbti ir visiškai teisingai pasakėjai, gal sprendimas, kurį prieina Jungtinė karalystė, buvo klaidingas, bet visi turime teisę klysti. Taigi, kaip NV komiteto pirmininko pavaduotojas, Aš norėčiau pasakyti, kad be abejo mums labai trūpi pasirūpinti mūsų aplinką, mažinti klimato atšilimą. Ir e, tai apie šios klausimus kalbame kasdien. Aš esu įsitikinęs, kad mums dar daug ką reikia padaryti. Ir e, dėja, ne visi e, aktyvūs Twitter'o nu, vartotojai pritartų mūsų nuomonė, mūsų pažiūroms, bet mes vis tiek tęsime darbą. Aš norėčiau šiandien pakalbėti apie du dalykus, apie kuriuos kol kas niekas nekalbėjo. Pirmiausia, aš norėčiau atkreipti sudėjimmėsi į proporcingumo principo svarbą. Ir į tai, kokį poveikį turės mūsų veiksmai. Na, kągi, dėl transporto spušių visiškai mes turėjome pakeisti savo darbo tvarkę, bet e, nieko baisaus. Aš norėčiau suteikti pirmiausia žodį profesoriui Jūnus. Jis yra sukūręs e, mikrofinansavimo uh, fondą ir daugiau nei 50 nedidelių įmonių Bangladeše. Be to, jis yra gavęs ir Nobelio taikos premiją. Visiškai teisingai. Prašau, profesoriau, žodis jums. Dėkuoju, laba diena. Aš labai trumpai norėčiau papasakoti jums apie tai, kaip mes dirbame Aš tiesiog norėčiau e, pasidalinti su jumis e, keliomis savo mintimis. Pirmiausia, aš pakalbėsiu apie tą banką, kurį sukūriau. Tai yra bankas, kuris teikia paskolas e, skurdžiai gyvenantiems asmenims. 9 milijonams mes esame suteikę paskolas 97 procentai visų mūsų klientų yra moteris ir bendra paskolų suma sudaro pustrečio milijardo eurų, e, dolerių atsiprašau. Ir 25 e, procentai šio banko priklauso vyriausybėje, o e, visa kita dalis yra privačiose rankose. Mane visuomet domino mikrofinansavimo klausimai. Maždaug prieš devynerius metus, 2008 metais, New York'e, Junktinėse Amerikos valstijose, buvo pasiūlyta pradėti e, tokią pat programą. Ir mes tą ir padarėme. Ir ta programa gyvendinama labai sėkmingai. Ir todėl mes nusprendėme ją plėsti. Aštu, 20 filialų turime visoje visose Amerikos valstijose, aštuoni yra New Yorko valstijoje, Los Andželė, e, e, Los Andželė ir kitur. Mūsų klientų sąraše yra maždaug 86 e, tūkstančiai žmonių, vėlgi daugiausia tai yra moteris ir 90 procentai visų paskolų yra tinkamai gražinama o paskolos sutikiamas be jokių dokumentų, be jokių sutarčių. Ir iš esmės mes matome, kad ši programa puikiai veikia. Bet aš baiminuosi dėl to, kad mane neramina tai yra tai, kad visas šias mikrofinansavimo schemas tvarko nevyriausybinės organizacijos. Aš raginu visas vyriausybės sukurti tokius įstatymus, kurios, pagal kurios galima būtų sukurti banką, kuris tarnautų uh, tiems, kas neturi pinigų. Nes tokiems žmonėms reikia atskiros bankininkystės sistemos. Tai reiškia, kad mums reikia keisti savo institucijas. Ir todėl aš norėčiau paraginti jūs įsigilinti į šį klausimą. Mes skoliname pinigus e, Junktinėse Amerikos valstijose savo, klij, savo uh, klientams, bet mes veikiame kaip nevyriausybinė organizacija, mes neveikiame kaip bankas. Ir kiekvienas iš mūsų filialų veikia ta, e, tva, tvariai, tai yra, tie filialai išsilaiko patys. Ir uh, Mes galvojame, kad, kad antrosios kartos mūsų, skolinių, mūsų skolininkų antroji karta paprastai jau turi įsilavinimą ir jie ieško darbo, bet labai dažnai su, jiems sunku yra surasti darbą. Ir mes skatiname juos pradėti savo verslą. Ir mes jiems sakome, pažiūrėkite, pažiūrėjau, jūsų mama paėmė 30 dolerių paskolą ir pradėjo savo verslą. Ir po to į tą paskolą gražino, sumokėjus palūkanas, bet ji galėjo toliau tęsti savo darbą. Ir mes dabar kreipiamės jaunimą ir klausime, taigi, kodėl jūs turėdami ir universiteto diplomus, ir e, įvairių įgūdžių negalite pradėti verslo? Jūsų mamagi galėjo tą padaryti. Ir kartais e, net pasakome, kad gal jūs pamirškite apie tą savo diplomą ir sugrįžkite prie tokių pamatinių, bazinių dalykų. Mes matome, kad, su, yra, e, kad dabartinė sistema ūkdo tam tikrą mąstyseną kuri yra orientuota į nedarbą. Ir mesgi dabar, mes dabar esame sukūrę, sukūrę socialinį fondą, į kurį gali kreiptis e, jaunuoliai, jie, mums, jei jie nori tęsti savo tėvų pradėtą verslą, mes galime jiems padėti jį toliau plėtoti. Mes esame socialiai orientuota organizacija Ir mes nenorime uždirbti jokio pelno, mums tiesiog užtektų, kai, e, kad paskolos būtų gražintos. Ir mes manome, kad tokia sistema gali būti pritaikyta visame pasaulyje, nes e, ji yra pagrįsta tuo, kad žmonėms yra tiesiog suteikiamos, e, atveriamas naujos galimybės. Ir žmogus gali arba ieškoti darbo, arba gali dirbti. Atsiprašau, jis gali ieškoti darbo ir dirbti samdomo darbą, arba žmogus pats gali tapti darbdaviu, pats gali kurti darbo vietas. Ir tai yra visiškai kitoks, tai sąlygo visiškai kitokį požiūrį į gyvenimą. Ir mes žmonės esame da, sukurti taip, kad mes, kad mes pirmiausia galėtume veikti patys, kad galėtume patys kurti tas darbo vietas kažkada mes medžiojame miškuose, uogavome, o po to pradėjome užsimti kitą veiklą, skaitant ir komercinę veiklą. Problema dabar yra ta, kad visas turtas pasaulyje yra sutelktas kelių asmenų rankose. Matome, kad tai, kas šiuo metu, kad 90 procentai viso pasaulio turto šiandien priklauso vienam procentui gyventojų ir situacija blogėja vis mažiau žmonių gali naudotis e, e, sukūriamų turtų. Ir panašu, kad kitais metais išgirsime, kad daugiau nei 99 procentai viso turto priklauso mažiau nei 1 procentui žmonių. Tai yra struktūrinė problema ir mūsų sukurtos sistemos ją e, skatina, ją išlaiko. Tai yra tiksinti bomba, kuris sproks. Uh, Per e, JAV prezidento rinkimus buvo kalbama apie tai, kad vienas JAV gyventojų, deš, e, viena dešimtoji visų gyventojų tvarko daugiau nei 90 procentų viso turto. Ir vienai šeimai, tai yra ta šeima, kurie valdo Walmart parduotuvių tinklą, priklauso daugiau nei 40 procentų kitų gyventojų. Ir iš esmės e, situacija kitose šalise yra panaši. Visas turtas yra sutelktas kelių asmenų ar šeimų rankose. Taigi ką mes galime padaryti? Tokia situacija politinė prasme, socialinė prasme nėra tvari. Ir dar vienas dalykas. Mes turime siekti, kad pasaulyje visiškai neliktų skurdo, turi būti nulinis skurdas. Toliau turime siekti nulinio nedarbo. Nedarbas yra da, tikrai dirbtinė savoka. Mes turime skatinti žmonės užsiimti e, kuo nors. Kiekvienas žmogus turi e, teisę kažką veikti. Niekas neturėtų da, sėdėti rankas. E, kai mes gyvename urvuose, niekas negalėjo sėdėti savo ir, ir e, e, dinderį mušti. Tokiu, tu, tu, tokiais žmonėmis buvo atsikratoma. Ir jei žmonės turėtų pakankamai pinigų pradėti verslų, kiekvienas tą padarytų. Taigi mums reikia siekti pasaulio, kuriame nebūtų nedarbo. Ir ta, e, dar vienas tikslas, kurio mums reikia siekti, tai yra uh, nuliniai teršalų išmetimai. Mūsų pasaulyje neturi būti išimtama jokių cheminių teršalų. Dėkoju profesoriu už jūsų pasisakymą. Kalbam apie labai didžius dalykus, <laughs> apie tokius dalykus kaip Saulė, Menulį potvėjus ir Unilever. Ir štai dabar norims pristatyti žmogų, kuris iki 2007, 2009 metų ten dirbo, tai jis yra e, verslo tarybos vadovas ir tas asmo taip pat yra pasaulio verslo tarybos narys, jeigu šio dalyko negana noriu pasakyti, kad jungtinėse tautės, tautose dirba. Ir jungtinės, jungtinių tautų generalinis sekretorius norėjo kaip tik jį paskirti į darbo grupę ir pasirūpinti 2030 metų darbo tvarkę. Pol, žodis jums. Dėkoju. Visada susidėlsiu žavėjimu klausiau, klaususi Jeffrey ir Muhammad. Didžiuojuosi tuo, ko jie daro. Man džiugu būti čia šiandien, džiugu kalbėti kaip vienam iš taros vysimų ciklų šalininkų. 27 nariai tada e, tos darbo grupės nariai e, parengė tos tvarus vystimosi tikslus. Aš tuomet e, pritariau tam nes jaučiau, kad jeigu nebus jokios globalios valdysenos, tie sunkumai mūsų tam komplikuotam pasaulyje bus dar sunkesni, nes ir matome, koks kontekstas sudėtingas, kiek daug tokių degančių tarptautinių klausimų, kuriuos reikėtų spręsti. Pirmiausia, New York'e surengėm susitikimą, posėdį, mes dirbome labai greitai, aš buvau vienintelis privataus sektoriaus atstovas ten. Pradėjau uh, gailėtis dėl to, kad sutikau dirbti toje darbo grupėje, nes e, buvo aptariamos tos temos, e, kurias pasiūlymai, mačiau, kad visi žiūri į mane ir e, laukia, ką čia privatus sektorius galėtų pasiūlyti. Ir iš tikrųjų, tuomet aš, kaip kalbėjo ir Jeffrey, jaučiausi labai nekaip. Kai pradėjau dirbti tą darbo grupę, mes pradėjome dirbti prie uh, pasaulinio vystimosi tikslų. Mes e, matėme, kiek žmonių gyvena skurde. Mes buvome 25 ir per 15 metų šito pasiekėm dirbdami. Mes radome tokių temų, kurios buvo šimtmečiais nutolusios nuo tų tikslų, kurie buvo paminėti tarptautos vystimosi tikslų. Taigi mes e, matėme, kad tie klausimai yra ypatingai įdomus ir kad reikia įtraukti daugiau privataus sektoriaus žmonių į tų klausimų sprendimą. Mes matome, kad jeigu visuomenė neveikia gerai, verslas turi veikti tvarkingai. E, ir mes mat, manėme, kad ilgalaikė perspektyva bus galima pasiekti rezultatų. Vienintelis dalykas ir buvo, mes turėjome tą e, galimybę plėtoti tvarų verslą, jeigu remtumės tvaraus verslo modeliu. Tad puiku, kad tūkstantmečio tikslai buvo nukreipti pirmiausiai partnerystę. Mes parengėm tuos 17 naujų tikslų ir integravome verslą ir visus verslo tikslus, įskaitant partnerystę į tuos 17 tikslų. Jeigu pasižiūrėtume į tuos 69 tikslus, tuos potikslius, jeigu buvo teisingai suskaičiuota, tai aš galiu pasakyti, kad tų tikslų neįmanoma pasiekti, jeigu verslo bendruomenė į tai neįsitrauks. Pavyzdžiui, tvarios darbo vietos galėtų būti vienas iš to pavyzdžių, tai gali padėti apsaugoti mūsų vandenynus, mūsų dirbožėmę, ar tai gali padėti kurti reikiamas partnerystės. Tvaraus vystimosi tikslai yra labai susijęs su tais tūkstantmečių tikslais. Tvaraus vystimosi tikslai patys savaime yra tokie, kuriuos reikėtų įgyvendinti. Jie turėtų kainuoti nuo 3 iki 4 trilijonų dolerių. Tai yra daugiau kaip 4 procentai pasaulinio BVP. Taip atrodo, kad tai yra didžiuliai pinigai, bet jie nėra tokie jau dideli. Kaip Jeffrey teisingai sakė prieš tai, neveikdami E, kad būtų gyveninti tvaraus vystimosi tikslai, turėsime mokėti daugiau vieną gražią dieną. Mm, aišku, galima kaltinti verslą arba kai kuriuos verslus, kad jie neprisideda tiek, kiek reikėtų, bet kartais ekonominė konjunktūra veikia prieš jūs, kartais žmonės tiesiog nenori dalyvauti tų tikslų gyvenami. Mes šiame pasaulyje daug išleidžiame pinigų konfliktų prevencijai, karų prevencijai. Tai kainuoja 9 procentus pasaulinio BVP. Pasižiūrėkite, kiek šiandien jau visą tai kainavo, kiek kainavo bioįvairovės atkūrimas - 3 procentus BVP. Jeigu kalbėsime apie tai, kiek kainuoja, kainuoja tos visos prarastos progos, jeigu nenumatomos visiems vienodos teisės, jeigu teisė į žemę vienodos jiems nenumatyta. Moterų ir vyrų teisės neužtikrinamos tinkamai tai gali kainuoti 15 procentų BVP. Daugelį valstybių Afrikoje, pavyzdžiui, badas yra problema, 10 dienų žmonės neturi ką valgyti. 10-12 procentų BVP gali kainuoti šitokių situacijų sureguliavimas. Taigi situacija tikrai labai keista. Mes galėtume e, pirmiausia imtis naikinti skurdą, kuo tvaresniu, e, kuo adekvatesniu būdu. Ir Dabar mes elgiamės priešingai, mes nesprendžiam priežasčių, mes kovojam su pasiekmėmis. E, mes e, jų galėtume pasirūpinti tinkamai rūšimis. Dabar kalbam apie nykstančias rūšis ir norim jas atkurti, bet galim pasirūpinti, kad jūs tiesiog neišnyktų. Kai dėl klimato kaitos ir Paryžiaus susitarimo. Laimiai Paryžiuje buvo e, išgirstas pilietinės visuomenės ir kurių atsakingų vyriausybių ir privataus sektoriaus alarmo signalas. Buvo pasakyta, kad reikėtų mokėti už CO2 per nelik didelių išmetalų kiekį, kad reikia dekarbonizuoti ekonomiką ir panašiai. Buvo paskaičiuota, kiek kainuotų, jeigu visa tai nebūtų daroma. Na, o JAV administracijos ap, sprendimas pasitraukti iš pačių sutarimų yra tikrai pasigailėtinas. E, man atrodo, atsakinga verslo bendruomenė E, sureagavo teisingai pasakydama, kad mes liekame tam susitarime, vyriausybė nesiunčia reikiamo signalo, bet mes suprantame, koks tas signalas yra svarbus ir kad tvarus verslo plėtojimas yra vienas iš imperatyvų, kurio privalu laikytis. Tai 17 tikslų ir jų sudėtingumas e, yra rimta užduotis. Gal sunku kalbėti apie klimato kaitą, galbūt reikėtų kalbėti apie kitas temas. Į 17 tikslų juos suskirstėme verslo žmonėms, nes jie, aišku, sėdi kabinetuose ir žiūri, kokių tų užduočių ten jiems yra numatyta. E, bet vis, be visų tų iššūkių mes nusprendėme, kad reikia sukurti komisiją atsakinga už verslo reikalus ir tvaraus vystimosi reikalus. E, kai kas turbūt ir pažįstate asmenį, kuris vadovauja tai komisijai Jis atstovauja visam finansiniam sektoriui, eilėjais labai svarbių įmonių. Jis taip pat atstovauja verslo asociacijoms, ICC verslo tarybai ir, ir kitoms struktūroms. Ta komisija veikia jau metus ar pusantrų. Ji parengė puikia ataskaita, kuri, pas, kuri vadinasi Geresnis verslas, geresnis pasaulis, Better Business, Better World. Verslo bendruomenė ten duoda, pateikia savo nuomonę, kaip geriau spręsti tas problemas patrauklu yra štai kas. Mes apžvelgėme keturis sritis - miestus, energetiką, e, žaliavas, žemės ūkį ir maisto produktus bei gerbuvį kuriamą mes pamatėme tokių 60 skubių spręstinų problemų, kur verslas galėtų dalyvauti pateikdamas savo technologiją, savo patirtį ir tuo būdu prisidėti prie tvariaus vystimosi. Taigi keturios sritys ir 60 tokių skubiai spręstinų dalykų. Mes turime rasti būdų nuo dabar iki 2030-ųjų pasiekti tuos tikslus. Reikia rasti 13 trilijonų, do, 12 trilijonų dolerių. Taip pat darbo vietų bus sukurta 380 milijonų. Tai leistų aukti mūsų ekonomikai atsakingų būdų. E, būtų sukurta daugiau darbo vietų. E, būtų užtikrinta geresnė įtrauktis į visuomenę. Svarbu suplanuoti, kaip teisingai tai atlikti. Taigi dabar reikia įsitikinti, kad verslo bendruomenė teiks ataskaitas apie tai. Mano asmeninė nuomonė būtų tokia, ne vietoj to, kad e, verslo įmonės e, teiktų ataskaitas, e, ir, nes verslas dažnai žiūri, kaip, kaip veikti. Bet svarbiausia, kad, kad būtų nuolatos teikiamas ataskaitos apie tai, ką veikia verslo bendruomenė įmonės, kad pasiektų tų tikslų, galėtumėte iškelti paprastą klausimą, o kam pirmiausia tas verslas reikalingas. Tai ko gero ir yra viena iš tų priežasčių, kodėl dabar jau 17 metų veikia kai kurios įmonės, jos pradėjo, kai kurios pradėjo veiklą apie 65 metus. Ir kad e, įmonės veiktų ilgalaikę perspektyvą remdymosi yra taip pat vienas iš tvaraus vystimosi tikslų. Yra proga skatinti tokių įmonių veikimą. 500 Įmonių vadovų taip pat yra pasiruošę įtraukti šitą veiklą. Mes turim tai žinoti, turime raginti juos į savo verslo modelius, tvaraus vystimus į tikslus įtraukti, įtraukti į vertybių grandinę tos imperatyvus, kad būtų dedamos platesnės e, pastangos skatinančios pasikeitimus. E, atsiranda globalių iniciatyvų, pavyzdžiui, susijusių su maisto švaistimo sustabdymu. E, E, pavyzdžiui, tvarus ūkininkavimas, e, e, žemės ūkio produktų apdorojimas, paruošimas ir kova su maisto švaistimu bei kova su žmonių nususiję dalykai. Lygiai taip pat kitose srityse, pavyzdžiui, kova su miškų kirtimu. Miš, žemės ir maisto panaudojimas yra viena iš tų garsių iniciatyvų. Svarbu užkirsti kelią korupcijai. Svarbu, kad tos įmonės, kurios teikia savo iniciatyvas, e, žinotų, kokius ar išgirstus, kad žmonės galėtų pateikti iniciatyvas ir kad būtų kuriama geresnė verslo aplinka įmonėms. E, komisijoje mes e, dažnai sakome, kad Europa, ir būtent dėl to mes čia ir esam, aš esu, be kita ko, europietis, be nepaisant tų visų turimų iššūkių, aš ir toliau tikiu, kad neturim teisės kritikuoti savo politinio proceso, jeigu tas procesas yra neveikiantis, jeigu patys tam politiniam procese nedalyvaujam. Būtent dėl to aš atliko, atvykau į Bruselį, būtent prieš, dėl to prieš keletą savaičių baltuosiuose rūmose ir kalbėjau apie Paryžiaus susitarimą. Mes tiesiog uh, turime teisę kritikuoti tik tada, jeigu patys padarėm viską, kas įmanoma, kad būtų pasirinkti teisingi sprendimai. Taigi čia, Briuselėje, manau, kad momentas yra puikus, kiek aš matau, nuo savo 60 metų aukštumos. E, Europa yra nuėjus puikų kelią. E, JAV ir ES nuolatos stiprino ryšius tarp ES, JAV ir Kinijos. E, Europos ekonomika atsigauna dabar Gal e, būtų per pasaruosius metus nebuvo pasiekta kiek norėta, bet rezultatai nėra blogi. Ir viena iš didžiausių ES narių pas, pasirinko trauktis iš ES, tai yra liūdnesnė žinia. Tačiau tas pagreitis yra. Svarbu jo neprarasti, žmonės sako, na, rinkimai yra Prancūzijoje dabar, vyksta ir Prancūzijoje, jų bus ir mano šalyje, tiesiog yra laikas atėjęs pasikeitimui. Svarbu sukurti kažką geresnio, negu paveldėjom patys. Tad svarbu pasinaudoti tų tvaraus vystimosi tikslais kaip savotiškomis gairėmis. Tas dokumentas, kurį dabar rengia ES dėl tvaraus vystimosi tikslų, galima sakyti, yra šiek tiek nuvilintis, nes ten ir pasakyta, na štai čia yra tokios programos, tokių mes jų turime, tokios jos įtrauktos, jos yra susietos su kai kuriais tvaraus vystimusi tikslais. Bet pažiūrėkite į tuos lūkesčius, į tą užmojį, e, kur, kur kalbama apie mėlynai atspaudą. Na, ten tikslai nėra pakankamai toli siekiantis. Man būtų truputį gėda būti europiečių, jeigu tiek ties tuo tie tikslai ir pasibaigtų. Vėlgi, pasižiūrėkime, į tas programas be abejo reikia investuoti, tačiau ta investicija bus mažesnė negu, daug mažesnė negu gausim ateityje nauda. Elin Makartė e, e, kalba apie tai, puikiai žinote visi, kas yra žiedinė ekonomika ir jos plėtojimas. Svarbu, kad efektyvumas padidėtų ir jis gali padidėti trilijonų dolerių. E, pavyzdžiui, jeigu bus išvalyti vandenynai, jeigu bus atlikta kitų dalykų, e, gali būti pasiekta ir rezultatų. Vienas doleris investuotas į maisto grandinę duoda 17 dolerių e, gražą, investuotas vienas doleris sveikatos apsaugos 6 dolerius gražos duoda. 5 dolerius vienas investuotas doleris į klimato kaitą gali atnešti. Tai štai, manau, kad energija, kurią turime, turėtų būti panaudota parengti labai aiškioms svaraus vystimosi tikslų gairiams. Svarbu, kad tai būtų atlikta. Ir mes tą esam padarę. Ir tai ko gero tas regionas, kuris yra artimiausias ir ta, tas regionas, kuris galbūt tinkamiausias yra atlikti bandymų įgyvendinant tvaraus vystimosi tikslus. Europa tuo būdu taptų dar geresnė vieta visiems gyventi, tai ko gero padėtų sukurti ir geresnę aplinką kitur pasaulyje. Jei, jei, jei ir įvyksta kartais kokių nors netikėtų, liūdnų nutikimų. Na dar du, trys dalykai, kuriuos turime parengti tinkamai, prie kurių turim padirbėti. Aš manau, kad e, nėra tokių, kurie nenori sukurti daugiau darbo vietų, kurie uh, E, kurie, arba kurie nori didesnės taršos. Man atrodo, nėra tokių žmonių, mes esam su visais jais susitikę, visi nori teigiamų pasikeitimų. E, tiesiog e, reikia skatinti geresnį elgesį ir tos ribos egzistuoja taip pat ir Europoje. Finansų rinkos turi suprasti, ko yra tiksliai yra siekiama. Įmonės turi atsisakyti trumpalaikio labai elgesio. Tai ilgalaikėje ekonominėje perspektyvoje nėra naudinga. Visi turi siekti ilgalaikiškesnės perspektyvos. Na ir finansinės mūsų sistemos, mūsų ekonominės sistemos yra labai siaurai apibrieštos. Kapitalizmas, taip sakant, optimizuoja investicijų gražą, remdamasi finansiniu kapitalu. Tuo tarpu E, ir, ir, ir jis yra siekiama kažkam aplenkti kitus, kažką padarant geresnį už kitus. Bet pagalvokime apie bendrą ekonominę sistemą, kur mes taip pat e, optimizuojame gražą e, investicijų į socialinį ir aplinkos kapitalą. Be abejo, kapitalizmas nėra geriausia sistema tam optimizuoti. Tiesiog štai dabar yra siūloma apmokestinti CO2 išmetalus. Labai svarbu, labai svarbu. Ir galime pamatyti jau to rezultatų man atrodo, labai svarbu tinkamai dirbti vieną kryptį. Mums reikia e, Mums nereikia tokios sistemos, kuri yra palanki kapitalų ir kur baudžiami dirbantieji tiesiog 1,9 milijardai darbo vietų bus sugriauta, jeigu nebus imtasi priemonių. Tad mums iš tikrųjų reikia pradėti mąstyti apie įtraukesnę ekonominę plėtrą, apie skirtingus socialinius modelius. Apie tai ir verslas turi mąstyti. Ir aš manau, kad Europoje galima rasti atsakingų įmonių, kurios imsis to iššūkio. Galima galima tai atlikti, tačiau reikia, kad ranka rankon dirbtų institucijos, kurios ir čia mes sukūrėme. Kitaip tiesiog, ne, jeigu nieko nedarysim, savo tikslų nepasieksim. Ačiū. Ah, um, Ačiū, Poliai. Mums visiškai baigėsi laikas jau, tačiau turiu galimybę suteikti jums žodį Mm, vienai minutiai, jeigu galėsite. Man reikia 30 sekundžių ir paprašysiu atsakymo. Ačiū dar kartą, kad atvykote pas mus pasikalbėti apie DVT labai trumpai. Ar yra puikiaus pavyzdys pasaulyje, kuris rimtai e, vykdytų DVT darbą viena šalis, kuri tai daro geriausiai - Kolumbija. Tobulas atsakymas. Svarbu ir tai, tas pats ir bendrovės yra. Dirbi izoliuotose srityse, vyriausybės daro tą patį, vyriausybės taip pat E, ir DVT tai turi būti integruoti vyriose ministerijose. Jeigu turi vieną programą skirtą DVT, kurią darai ministrų lygmenį, tai turbūt geriausiai. Kai Santos kalba, jis kalba apie DVT, aš nekartą tai girdėjau. Kai tam pastatome gamyklą, kuris sako, kodėl padarykime tai kitaip. Man reikia pomidorų mano gamyklai. Jie sako, integruokime FARC, darykime tai darniai, kad e, prisijungtų prie mūsų ir supermarketai, kad turėtume kritinę masę. Darykime tai ten, kur e, būtų galbūt e, išnaikinti miškai. Taip pat siekime, kad 50 procentų moterų būtų įtraukta į procesą. Lyčių lygybė. Ir jeigu negali garantuoti, kad žmonės negalėtų pragyventi, kad nebūtų uh, E, vergų darbo, vaikų darbo, galima tai padaryti. Taigi jis apie viską galvoja integruotai, jis pritraukia žmonės į partnerystės, taip dirbti ir tuomet gauni rezultatą. Ir vis daugiau e, tai yra verslas, kuris gauna atlyginimą. Šiais e, atvirumo laikais nėra kur pasislėpti. Man nereikia nieko daryti, man pakanka dviejų dienų Financial Times laikraštį paskaityti ir aš pamatau, kurios įmonės iš karto yra atskleidžiamos, kad elgesi neteisingai. Viskas yra skaidru ir tokioje aplinkoje kaip Kolumbijoje labai greitai pamatai rezultatus. Ačiū. E, ačiū už atsakymą, Jeffrey. Du komentarai. Pirmiausia, jeigu pažvelgsime į TVT indeksą, kurį rengė mano komanda jungtinėms tautoms, pamatysite, kad Europos šalis yra sąrašo viršuje. O tai e, tvirtai rodo, kad tai yra e, tikslai labiausiai tinka Europai. Nes e, jūsų vertybės subalansuoja labiausiai aplinką, socialinį įtraukti. Pačiame viršuje yra Skandinavijos šalis, pavyzdžiui, Norvegija, Švedija, Danija. Jos esą yra pačiame e, viršuje dauguma kategorijų. Vokietija taip pat. Sakyčiau, kad visa Europa galėtų pasiekti visų e, tikslų. Tačiau kalbant apie nacionalinius veiksmų planus, vėlgi galėčiau paminėti Norvegiją ar Švediją. kur egzistuoja stiprios valdysenos struktūros, kurios dirba pagal nacionalinius planus. Vokietija taip pat labai e, visai apimančiai integruoja e, DVT į savo politiką. Kitose šalise to tiek daug nėra. Na ir galiausiai e, vystimas už Europos prasme. Tai iš tikrųjų trūksta rimtų programų siek, siekiant sėkmės. Manau, kad tai yra ir e, namų darbas komisijai ir parlamentui, žinoma. Ačiū, Jeffrey. Labai noriu padėkoti DVT šalininkams, kurie atvyko pas mus. Ačiū visiems. Ir paskutinis žodis, poniai Ernai, e, Norvegijos ministrė pirmininkiai. Noriu paprašyti, padėkoti visiems už tai, kad atėjote paklausyti pokalbio apie tai. Man, manau, kad labai svarbu dirbti su e, DVT. Kaip ilgalaikė parlamentarė, aš noriu pasakyti, kad parlamentarai yra ypatingai svarbus, e, kad e, vyriausybės jiems būtų atskaitingos už savo veiksmus, o Europos parlamentas, tiek kitoks negu nacionaliniai parlamentai. Tačiau jūsų pareiga komisijos sąjungos. Mm ir nacionalinių valstybių atžvilgių toks pat. Todėl tikiuosi, kad pastumėsite DVT darbo atvarkiai į priekį. Ačiū.